E, salėje e, vyksta tam, jaučiasi tam tikras susijaudinimas, dabar uh, užmėgsime tiesioginį vaizdo ryšį su uh, žmonėmis iš Kairo, jau matome juos esančius studijoje, dirbame kartu su uh, užsienio reikalų komiteto atstovais šioje dalyje, taigi norėčiau pakviesti poną Proverą ateiti į salės priekį. Taip pat ir Mašrebo delegacija e, dalyvauja posėdėje, taigi poną Davidą kviečiu į salės priekį. Padarykime vienos minutės pertrauką. Pone Nur, pone Nur, ar girdite? Taip. E, pirmininkė, labai džiaugiuosi galėdama matyti Jūs. Aš su Jumis susitikau prieš keletą mėnesių, mėnesių kai e, padėtis buvo visiškai kitokia. E, palaukite truputėlį, mes bandome visi tvarkingai susėsti. Pone Provero, pone David, ateikite į salės priekį. Bus vertimas užtikrintas, devintas kanalas, vertimas iš arabų kalbos, į arabų kalbą atsiprašau. Or two months ago, things were very, very different. So here in Brussels, uh, in the meeting room. Salėje, Briuselėje, uh, Europos parlamente mes esame pasirengę, mes čia susėdame kartu su užsienio reikalų komiteto vicepirmininku ponu Provera, taip pat ponu David Mašeko delegacijos e, vadovu. Mums labai malonu išklausyti jūsų nuomonės apie dabartinę padėtį e, taip e, greitai, taip mažai praėjus laiko po revoliucijos Tariri aikštėje. E, mes e, kai, Kairo studijoje manome, matome poną Oi, šitas žmogus yra e, salė, ponas Elkajarti. Ponas uh, Nur yra studijoje kaire ir matau, kad yra dar žmonių toje studijoje atrodo, kad pasisakys tik šie du žmonės, bet pirmiausia, suteiksiu žodį ponui Proverai ir ponui David, o paskui e, svečiai. E, bendra pirmininkiai pasisakys diskusijų pradžioje. Suteiksiu dar žodį ponui Proverai Utozel Pegiarti, Kairo žmogaus teisų e, studijų instituto direktoriui. Jis taip pat yra ES e, viduržėmio jūros žmogaus e, teisų tinklo išdininkas ir koordinatorius. Prašom, ponė Pegiarti, vis tik tai jums pirmajam žodis. Labai ačiū už šį pakvietimą pradžioje norėčiau pasidžiaugti jūsų Europos parlamento pastangomis re, remiant demokratizavimo procesą Egipte. Mes išgyvename istorinį momentą Egipto istorijoje. Egiptiečiai nori e, sukurti demokratinę visuomenę šalyje po e, ilgo pasipriešinimo, žmonių pasipriešinimo, e, dėl to, kad būtų pakeistas režimas. Dabar jums trumpai pristatysiu naujausią informaciją ir pakalbėsiu apie mūsų perspektyvą, kaip mes pasakysiu, kaip mes matome pereimą link demokratinės sistemos. Uh, Pirmiausia, noriu pasakyti parlamentui, kad nežiūrint visų pozityvių e, žingsnių, kurių ėmėsi karinė taryba, siekdama sukurti demokratinį režimą Egipte, politinė atmosfera pasižymi tuo, kad trūksta pasitikėjimo. Reikia sprendimų, kad užtikrintume e, tvarę ir pluralistinę e, demokratinę visuomenę Konstitucinis komitetas buvo paskirtas armijos atstovų ir e, jis pasiūlė konstitucinių pakeitimų visą eilę. Tie pakeitimai apribuotų prezidento valdžią ir įdėktų tam tikrus standartus, e, kad būtų užtikrinta sąžininkus laisvus prezidento ir parlamento rinkimus. Tačiau kol kas e, Matome, kad dar valdžioje yra autoritarnė būsio prezidento valdžia. Mums reikia naujos konstitucijos Egipte, kuri e, mums leistų sukurti parlamentinį demokratinį režimą, pereiti nuo e, prezidentinio, o, gana autoritatyvaus valdymo ir užtikrinti ats, e, kontrolės ir atsvaros principą mūsų sistemoje. E, mes taip pat. E, E, norime suburti rinkimų komitetą būsimiems prezidento rinkimams. E, šiam, e, šiai grupiai vadovaus konstitucinio teismo vadovas, bet jį paskyrė prezidentas Mubarakas. Šios institucijos sprendimai bus galutiniai, nes skundžiami dėl to kyla tam tikrų klausimų dėl patikimumo. Tai tarsi žingsnis teisinga e, linkme, bet mes norime, kad rinkimuose būtų ir tarptautiniai stebėtojai iš jungtinių tautų Europos Sąjungos. Kol kas nežinome daug informacijos apie numatomus pasikeitimus e, vyriausybė laikinojoje, e, tam tikrų visuomės veikėjų yra E, kabinete, bet ministras pirmininkas, teisingumo ir užsienio reikalų ministrai tebėra iš senosios vyriausybės. Kol kas matoma, nėra dar ir planų e, įdėkti pokyčius žiniasklaidos srityje, nes dabar ji yra valstybinė. Taip pat reikia užsitikrinti gerą e, pereimą į demokratinę sistemą. Žinome, kad viešame ir privačiame sektoriuje buvo surinkta streikai, kad būtų užtikrintos geresnės darbo sąlygos. Neseniai buvo e, paleisti iš kalėjimo e, kai kurie sulaikyti asmenys. Ir e, ne visi, vis tik tai ir žmogaus teisų organizacijos kvestionuoja sprendimą nepaleisti kitų aktyvistų, karinis e, jaunimo judėjimas. E, žinome, kad e, praeitą penktadienį vakare armija panaudojo jėgą, siekdama išvaikyti demonstrantus ir karinė taryba kaip tik pateikė pasiūlymą atstatydinti ministrą pirmininką Šiaip kariuomenė atsiprašė už jėgos panaudojimą ir reikia dabar, kad tie, kurie įsakė panaudoti jėgą, būtų nubausi. Mes turime užsitikrinti visuomenės paramą pereinamajame e, etape. E, karinė e, taryba vargu ar užtikrins demokratijos įsigaliojimą. Turime siekti taip pat, kad visi procesai būtų skaidrus pilietinė visuomenė pasiūlė alternatyvų perėjimo projektą, e, siekiama panaikinti autoritarinius e, buvusio režimo elementus, suteikti galių politiniai, pilietiniai visuomeniai, užtikrinti galimybę visiems dalyvauti būsimuose parlamento rinkimuose. Mums taip pat reikia e, rasti vadovus saugumo srityse, politinėje sferoje, Dar paminėsiu memorandumą, kurį paskelbė žmogaus teisų organizacijų grupė. Ir e, e, ten kalbama apie e, nesenus įvykius Egipte. Memorandume siūlomi trys dalykai. Vienas iš jų perėjimas link demokratijos, antras dabartinės padėties tvarkymas tai turi daryti vyriausybė. Ir trečias dalykas e, - Mubarako režimo teisėtumo įvertinimas. Numatomas šešių mėnesių pereinamasis laikotarpis, bet e, vargu ar jo pakaks. Mes norime uh, užtikrinti uh, sažiningumą ir užsitikrinti, kad tiek parlamentas, tiek naujas prezidentas sugebės vadovauti reformų procesui. Pilietinė visuomenė, politiniai veikėjai mano, kad geriausia būtų numatyti vienerių metų laikotarpį, jo pakaktų užtikrinant atvirumą ir galimybę visiems įsitraukti. Uh, E, dalyvavimas laikinojo vyriausybėje, e, vyriausybėje reikia, kad visiškai neutralūs veikėjai e, būtų vyriausybės nariai, tai užtikrintų pasitikėjimą žmonių akise. Dabar reikia taip pat galvoti apie bendrą karinę civilinę vadovybę. Reikia galvoti, koks, kaip galėtų kariniai pilietiniai veikėjai dalytis valdžia. Kitas dalykas - konstitucinė e, nauja tvarka Egipte. Reikia gilios reformos, e, kad būtų galima užtikrinti galimybę veikti politinėms partijoms, pilietiniai visuomeniai. Reikia naujo žiniasklaidos įstatymo, e, reformuoti teisinę sistemą. Kari, karinis režimas taip pat e, pažadėjo po pusės metų atšaukti nepaprastąją padėtį. E, mes žinome, kad rinkimai negali, neturėtų vykti esant nepaprastai e, padėčiai. Kitas dalykas - saugumo sektoriaus reforma. Iki šiol vyriausybė nenori pateikti jokio plano dėl šios reformos, bet tai yra būtina, norint sukurti pasitikėjimą Euro, Egipte. E, Mes turime užtikrinti ir atskaitomumą šios sėties. Taip pat reikia nepriklausomo proceso, kuris bus skirtas kovai su korupcija. Reikia užtikrinti atskaitomybę e, ir skaidrumą kovojant su korupcija. Reikia taip pat ištirti nusikaltimus e, žmogaus teisų pažeidimus, kurie buvo e, įvykdyti po spalio 26. Taip pat reikia galvoti apie atskaitomybę ir susitaikymą šioje srityje. Dar labai trumpai rekomendacijos parlamentui. Mes e, norime, kad būtų paskatinta tari, e, karinė taryba laikinoji vyriausybė įgyvendinti reformas. Europos parlamentas ir komisija turėtų labai atidžiai sekti, kaip viskas vyksta perinamuoju laikotarpiu konsultuoti su pilietinė visuomenė, skaitant jaunimo organizacijos, reikia e, reikalauti, kad dabartinė vyriausybė įgyvendins sąžiningai visus įsipareigojimus ir e, taip pat užtikrinti, kad pereinamasis laikotarpis bus pakankamai veiksmingas ir leis mūsų kurti demokratinę visuomenę. Labai ačiū. Mes iš jūsų išklausėme labai stiprią žinę. Tai yra, kad reikia įsiklausyti į pilietinės visuomenės balsą per šį perinamą laikotarpį ir kad ES turėtų e, jį palaikyti. O dabar man e, malonu kreiptis į poną Aimanur iš Kairo, kuris išsakys savo nuomonę apie situaciją dėl žmogaus teisų ir teisės viešpatavimo, siekiant e, per šį pereinamąjį laikotarpį e, į demokratinę visuomenę. Ir e, jūs Jūs kandidatavote į, per ankstesnius prezidento e, rinkimus, tačiau paskui buvo, e, tapote politiniu kaliniu. Ir norėčiau, kad išsakytumėte savo poziciją apie e, šią situaciją. Norėčiau padėkoti, Europos... Norėčiau padėkoti Europos parlamentui ir žmogaus teisų pakomitečiui E, kuris e, e, reiškia savo paramą ir mielai siekia išklausyti mūsų nuomonę apie situaciją Europe. E, tai yra galimybė gauti kitą informaciją, kitokią informaciją, negu kad, pavyzdžiui, iš e, dabartinio režimo. Aš esu labai patenkintas, dėkoju Europos parlamentui už paramą ir taip pat pagalbą e, mane išlaisinant iš kalėjimo. Ir Mes dabar e, turime pasižiūrėti realybę, e, tai kaip viskas klostosi ir e, kas vyksta pereinamoj laikotarpiu. Aš turiu labai daug nuogastavimų, bijau bet kokio karinio režimo, kuris bando paimti valdžią. Mes esame civiliai, mes tikimės, kad uh, civilinė vis tik tai vyriausybė veiks e, Egipte. Dabar keletas kitų pastebėjimų. E, ginkluotojų pajėgų e, vyriausioje aukščiausiai taryba yra numačiusi pusės metų laikotarpį perinami, bet ir sakoma, kad to, tai yra pernelyg e, trumpas laikotarpis. Mes e, bijomės, kad iš tikrųjų šis laikotarpis per trumpas ir mums nepavyks atlikti visų numatytų darbų ir aš tikiuosi, kad armijos e, vyriausioji taryba atsižvelgs į tai ir kad e, ji bandys taip pat dėrėti su musulmonų brolyje ir kitais partneriais Egipte, kad būtų parengtas nuseklus projektas. Mums šešių mėnesių laikotarpis yra per trumpas. Mes norėtume pasakyti, kad reikia e, pereinamojo laikotarpio, bet mes manome, kad reikėtų mažiausiai pusantrų metų tam, kad būtų galima užtikrinti esminį pereimą, kad būtų galima e, leisti veikti politinėms partijoms, kurios buvo nustumtos į pakraštį. Toks laikotarpis mums taip pat leistų užsitikrinti bendravimą su įvairiais partneriais, e, kurių veikla buvo uždrausta, taip pat ir su eiliniais žmonėmis. Aš manau, kad ginkluotojų pajėgų vyriausioji taryba Egipte e, neblogai, pozityviai e, perdavė savo poziciją, perteikė. Kaip kolega Elfederi, kad sakė, mes norėtume naujos konstitucijos. Žinome, kad e, ginkluotojų pajėgų taryba e, tu e, ketina suburti komisiją, kuri iš esmės pakeis mūsų konstituciją ir tikimės, kad viskas bus padaryta deramai. Mes jau 30 metų tylėjome Egipte ir dabar sakoma, kad pusės metų ta, pakanka tam, kad būtų atlikti visi pereinamojo laikotarpio darbai. Mes manome, kad vyriausybė turėjo duoti mums šiek tiek daugiau laiko, kad mes galėtume užmėgsti dialogą su visomis grupėmis, kad galėtume pateikti konkrečius pasiūlymus. Uh, Mes e, norėtume, kad rinkimai vyktų per ateinančius mėnesius ir tikimės, kad tuo metu jau e, turėsime viceprezidentą, kuris e, atliktų tokias užduotis kaip ir bet kokioje kitoje demokratijoje ir kad nebūtų, nepasikartotų tokia praktika, kaip kad buvo Mubarako režimo metu. Kitas dalykas, reikia e, priimti įstatymą, kuris leistų e, veikti naujoms partijoms. LRAD partija, kaip žinote, buvo marginalizuota, nustumta į užrybį ji turėjo finansinių problemų, kadangi e, buvo ribojamas finansavimas. Ir ginkluotojų pajėgų aukščiausioji taryba e, turi imtis veiksmų, mes e, kartuojame savo kreipimasi ir sakome, kad reikia pusantrų metų tam, kad būtų galima e, parengti labai tvirtą poziciją, įtraukiant visus partnerius, e, kad užsitikrintume deramą demokratizacijos procesą. Mes žinome, kad yra čia pasaulio dalyje įvykę labai greitų pereimų, labai e, smu, kur pasireiškia labai daug e, smurto, mes neturime skubinti dalykų, mums reikia laiko ir aš e, noriu pasakyti, kad pokyčiai ateis, bet e, reikia palaukti. Mes e, taip pat norime pasakyti, kad buvęs režimas pristatė pasauliu visiškai iškreiptą Egipto vaizdą. Egzistuoja nuogastavimai dėl ekstremizmo, dėl fundamentalizmo. Mes e, tikimės, kad e, e, viskas pasikeis dabar, kai viskas tapo šiek tiek ramiau, žmonės gali išsirinkti savo atstovus Aš norėčiau dar kartą baigdamas padėkoti visiems Europos parlamentui, e, jūsų pakomitečiui už tai, kad suteikėte paramą mums. Žinome, kad padėtis labai sudėtinga, yra daug problemų, bet mes esame pasirengę e, ją spręsti artimiausioje ateityje. E, labai ačiū, ponė Nur. Norėčiau Jūs užtikrinti, kad visas parlamentas dabar klausosi Jūsų Ir e, čia užsienio reikalų komitetas e, e, dalyvauja, taip pat Mašrepo delegacija. Ir man džiugu pakviesti į šį bendrą posėdį abu bendra pirmininkius. Norėčiau pasiūlyti kolegoms kalbėti neilgiau nei dvi minutės, nes kitų atveju mes iš savo svečių negausime daugiau informacijos. Taigi, ponas Provera, Užsienio reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas. Aš e, taip pat norėčiau padėkoti kalbėjusiesiems e, AFETO e, komiteto vardu. Jūs apžvelgėte situaciją, kokie pokyčiai vyksta Egipte ir mes visi stebėjome įvykius su didelė viltimi ir su šiokiu tokiu nerimu. Ir mus e, maloniai nustebino rezultatas. Taip e, buvo iššūkių, buvo sunkumų, su kuriais turėsime susidoroti. Mes patys savo keliame klausimą, kaip galime padėti egiptiečiams siekiant demokratijos. Ir čia norėčiau iškelti klausimą, užduoti klausimą mūsų pašnekovams, ponui Nuar ypač. Jūsų nuomonė, ką Europa ir tarptautinė bendruomenė galėtų duoti egiptiečiams? Kaip jie tai supras? Nes reakcija gali būti dviejopai tokia pagalba. Pirmiausia, noras prisidėti prie demokratizacijos, o antras variantas būtų e, traktuoti tai kaip kišimasi, kurio egiptiečiai gali nenorėti. Ačiū, tokį klausimą norėjau iškelti. Labai ačiū vicepirmininkui. Dabar Mašrek delegacijos pirmininkui suteikiamas žodis Ačiū. Pirmininkė, laba diena visiems, ponė Nur, e, malonu su jumis pasikalbėti. Norėčiau užduoti vieną praktinį klausimą ir vieną politinį klausimą. Praktinis būtų toks. Aš suprantu, kad jūs norite daugiau laiko pasirenkti įvairioms partijoms rinkimams ir taip toliau. Tačiau norėčiau išgirsti kai ką, ko dar negirdėjau. Tai yra, kaip mes galime uh, pasitikėti registrais ir e, rinkimų teise, kuri šiandieną egzistuoja. E, ir žinome, kad šiuose rinkimuose gali dalyvauti nauji e, kandidatai. Ką Jūs galvojate apie tai, kad per šiuos rinkimus dalyvautų tarptautiniai stebėtojai? Kitas mano klausimas. Aš vasario mėnesį mačiau Reuters pranešimą. E, tai buvo pokalbis interviu, kurį jūs suteikėte Alžedį Libano televizijai. E, jūs kalbėjote apie taikos sutarties e, pakartotinės dėrybas su Izraeliu. Gal galėtumėte sukonkretinti, ką jūs turėjote omeny, nes iš karinių lyderių supratome, kad šitas susitarimas su Izraeliu liks galioti. Norėčiau sužinoti, ką jūs galvojate apie tai, ką jūs konkrečiai turėjote omenyje ir e, ką Jūs galvojate apie Arabų lygos taikos iniciatyvą. Buvo paminėta, e, kad per šį interviu minėjote, jog e, persidėrėjus su Izraeliu dėl tokios sutarties reiktų renkti referendumą, tad kokia būtų jūsų pozicija per tą referendumą. Labai ačiū. Ačiū. Dabar perskaitysiu kalbėtojų sąrašą ir suteiksiu kolegom žodį. Jeigu yra dar nepakėlusių, nepaprašiusi žodžio, tai padarykite tai nedelčiant. Po... Um, uh, Romero Lopez, um, um, I have uh, Mr. Salafranca, Mrs. Lunacek, Mr. Tanok, Mr. Deva, Mr. Van Orden. So anybody still wants to come on the speakers list, please. Jeigu dar yra norinčių pasisakyti, tai prašyčiau dabar e, išreikšti tokį norą. Dabar ponia Munistė Urkisa. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes regime e, e, tai, kaip keičiasi arabiškasis visuomenės modelis. Mes Pirmą kartą regime, kaip vyksta piliečių revoliucija, o ne islamistų organizuotas pučas. Aš sveikinu jūs su tuo, kad sugebėjote surenkti piliečių revoliuciją. Tai yra džiugus įvykis, bet kartu mm, su, su džiugiais įvykiais yra ir tam tikrų problemų dėl ateities. Būtent kas bus e, ateities lyderiai, kokia partija valdys, nes šiuo metu opozicinės partijos um, yra išblaškytos per 30 metų. Jos buvo nustumtos į politinio gyvenimo paraštės, uh, musulmonų brolyje yra viena iš šiuo metu stipriausių uh, jėgų. Taip pat uh, kyla problemų dėl e, vidutinio visuomenės sluoksnio e, suirimo, o ši visuomenės grupė galėtų būti svarbus tarybinis partneris derintis su armija. Pone Lopes, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponui Almanur Egipte ir padėkoti žmogaus teisių tinklui Mes gavome daug svarbios informacijos iš jo. Ir norėčiau užduoti Ispaniją dominantį klausimą. Kalbama, kad šiuo metu esate kryškelėje. Represinis aparatas dar nėra išformuotas, ir nu, naujausia vyriausybė turės būti teisėta, nes mm, atsiras po dėrybų, tačiau ji nebus teisėta formaliai, nes nebus suburta pagal konstituciją, kuriai pritarė e, visuomenė. Akivaizdu, kad pokyčiai eis žingsnis po žingsnio. Taigi, ar pagal konstituciją įmanoma surenkti sėkmingas dėrybas tarp armijos ir visuomenės ir šioms pusėms susitarti dėl taikių rinkimų, dėl taikių reformų. Nes jeigu ta vyriausybė, kuri ateis į valdžią, nebus išrinkta teisėtai, ji galės susidurti su problemomis. Tačiau, aišku, ji yra reikalinga, e, kadangi bus laikina ir užtruks laiko, kol bus parengta ir patvirtinta naujojų konstitucija. Ispanijoje šis procesas truko ne trejus metus po Franko mirties ir problemų be abejo kels e, dar egzistuojantis represinis aparatas. Taigi, kaip jūs susidarosite su šiomis problemomis? Ačiū, ponas Alefranka dabar. Dėkui. Norėčiau užduoti klausimus abiems e, kalbėtojams. Kaip kad ponė Romero pažymėjo, ar nemanote, kad pereinamasis laikotarpis būtų geriausia galimybė užtikrinti stabilumą šalyje ir kad e, tą stabilumą užtikrintų būtent platus visuomenės palaikymas procesams. Mes atstovaujame savo piliečius ir siekiame, kad e, procesai pasibaigtų kaip manom greičiau, tokiu būdu baigsis ir chaosas bei netvarka. Ir aišku, tai nepadeda vykti demokratiniams e, procesams. Pone Almanur, e, kokios jūsų nuomonės būtų, kokia jūsų nuomonė būtų idealiausia procedūra? Kaip tas steigiamasis susirinkimas turėtų funkcionuoti. Ar reiktų pirmą surenkti prezidento rinkimus, ar ką daryti, kokia eilės tvarka. Antras klausimas, ką Jūs manote apie ES? Ar ES gali Jums suteikti paramos? Kokios paramos tikitės, ponė Ešton, lankėsi kairė? Aišku, egiptiečiai patys turi apsispręsti dėl savo ateities, tačiau ar nemanote, kad ES galėtų jums padėti, nes turi daug patirties sukaupusi pereinamiesiems procesams įgyvendinti? O gal galėtų ES teikti paramą per investicinį banką? Gal būtų galima kalbėti apie tam tikras priekybinės lengvatas? Tačiau man atrodo, kad svarbiausias pereinamai laikotarpio etapas bus politinės permainos. Ačiū, ponė Salafranka, ponė Lunačiuk. Ačiū. Ačiū abiems prelegentams už labai įdomias kalbas. Tikrai sveikinu jūs visus, visus egiptiečius už tą taikę revoliuciją. Sveikinu kiekvieną vyrą ir moterį, kuris prisidėjo prie šio tikslo pasiekimo. Turiu du klausimus. Jūsų nuomonė, kaipgi jūsų organizacijos ir kiti besiformuojantis judėjimai padės užtikrinti, kad moteris kovojusios petis, petin su vyrais gal užimtų tinkamą vietą visuomenėje. Ir praeitie regėme, kaip moteris e, kovodavo, tačiau po po to būdavo nustumiamas į šalį. Ir kaip suprantu, konstitucinėme susirinkime šiuo metu moterų nėra. Ar tai yra tiesa, ar bandoma kažką keisti? Taip pat e, egiptietis mokslininkas gyvenantis e, Berlyne informuoja, kad dabartinis e, NVO įstatymas Egipte leidžia šioms organizacijoms e, dirbti tik su vyriausybės palaiminimu. Taigi, kaipgi jūs tikitės, kad es galės palaikyti, mm, galėtų palaikyti e, tas organizacijas, kaip mes galėsime jas finansuoti, jeigu tas įstatymas liks galioti. Na ir aišku, kokie yra jūsų lūkesčiai ponė Lnur, jūs kalbėjote apie pusantrų metų tranzitinį laikotarpį. Pakankamai ilgai atrodo. Aš suprantu, kad reikia organizacijoms sukurti struktūras, tačiau gal galėtumėte patikslinti, kodėlgi kalbate būtent apie pusantrų metų. Sure that... E, nepamirškite, kad e, turėjome du kalbėtojus ir pirmasis taip pat mielai atsakys jūsų klausimus. O dabar žodis ponui Tenak. Dėkuoju, pirmininkė, labai nuoširdžiai sveikinu egiptiečius su pradinė sėkme. Melskimės ir tikėkimės, kad iš tikrųjų ši šalis žengia link demokratijos. Uh, Aš noriu pritarti pono David mintimis apie Kem David taikos sutarimo su Izraeliu atšaukimu. Tai būtų nepaprastai e, smarkiai destabilizuotis veiksnys regione. E, Rafa e, pasienio punktas darytas Izraeliui kyla labai rimtų nuogastavimų taip pat. Uh, E, žinome, kad nuo 79 metų Irano karo laivams buvo leista pirmą kartą plaukti Sueco kanalu, taigi Izraelis e, labai mm, žiūri e, atidžiai tuos įvykius, nerimauja dėl savo saugumo. Mūsų Europos Sąjunga ir toliau primiktinai reikalaus, kad jūsų vyriausybė išlaikytų savo įsipareigojimus Izraelio atžvilgiu. E, jūs kalbėjote apie tai, kad reikia pusantrų metų metų perinamai laikotarpio, e, kad būtų galima pasirenkti gilioms e, perėmams. Ir kai aš noriu jūsų paklausti, kaip ES ar vakarai apskritai, skaitant JAV ir kitas demokratinės valstybės, gali tikėtis, kad kaip gali tų šalių uh, E, partijos padėti kurti sekuliarinėms pasaulietiniškoms partijoms Egipte, kad būtų galima išvengti e, karinės e, tironijos ir islamiškojo radikalizmo mes žinome, kad panašiai su padėtis šiek tiek į Turkiją, kur buvo tik tai viena akė partija po, po to, kai atėjo į valdžią karinis režimas. Paskutinis galbūt provokatyvus klausimas, bet nuoširdus, kodėl Egipto karinės paėgos ir vyriausybė nedaro nieko, kad labiau padėtų demokratinėms e, jėgoms Libijoje, kurios kenčia nuo e, baisaus tirono Monaro Gaddafio. E, kodėl dabar nebandote padėti Libijos žmonėms, kurie bando taip pat atsikratyti tironijos. Ponas Dėva. Dėkuoju, pirmininkė, labai noriu padėkoti egiptiečiams už tai, kad jie labai gerai tvarkėsi su situacija iki šiol. Uh, Istorija mus moko, jeigu mes teisingai elgsimės, pamatysime, kad atsiras musulmoniškos arabų valstybės, kurios prisidės prie taikos ir klestėjimo. Jeigu mm, kas nors bus padaryta ne taip, tai galbūt e, kils e, didelis sumaištis, e, daug griovimo pamatysime Aš tikiuosi, kad, vis, kad dabar viskas yra pono Nor ir jo kolegų rankose. Demokratijai reikia demos, žmonių, reikia institucijų, reikia pilietinės visuomenės įstatymo viršenybės, taip pat reikia laisvos spaudos, taip pat nepriklausomų teismų, e, politinių partijų, kurios būtų e, teisingų pagrindų suburtos. Reikia taip pat laisvų rinkimų, kuriuos stebėtų nepriklausomi stebėtojai. Taigi, ponė Nor ir jūsų kolegos, ženkite į priekį, sukurkite šiuos pagrindinius ramščius paremti demokratijos konstruktui. Ir e, matot, ne, nesirinkite e, to kelio, kuris e, buvo Afganistane ar panašiai, nes ten labai ilgai užtruks, kol bus sukurta demokratija. Dabar, bet Turime labai nedaug laiko ir siūlau kitiems kolegoms kalbėti neilgiau kaip pusantros minutės. Kitas kalbėtojas ponas Van Orden. Labai ačiū pirmininkė. Dėkuoju ponui Nuor jūsų vaidmuo kovojant už demokratiją Egipte yra labai gerbiamas ir gerbtinas. E, porą pastebėjimų panašių į tuos, kurie buvo paminėti. Dėl vidaus situacijos žinome, kad e, centrinė policijos organizacija Egipte e, yra nušviečiama labai neigiamai ir ypač per paskutinės savaitės. Ką Jūs galvojate apie tai, kaip ar dabar e, teisėtvarka ir teismai veikia? Dėl to, ką pasakė ponas Dėva Naujos politinės partijos, jų atsiradimas. Reikia, kad jos atsirastų, kad žmonės įsitrauktų deramai į politinę demokratišką veiklą prieš rinkimus. Ir dar pastebėjimas dėl tarptautinių aspektų. Ką Egiptas dabar gali padaryti, kad padėtų savo civiliams, kurie bando pabėgti, ištrūkti iš Libijos ir ką darysite su spaudimu uh, E, jums patiems ten, jūsų pačių nurodymams ten. Ir kitas dalykas, ar ketinate gerbti tarptautinius įsipareigojimus, įskaitant taikos sustarimą su Izraeliu. Bet dar čia pasakysiu, jeigu jūs uh, e, rinksitės uh, e, šį kelią, jūs turėsite pagalvoti ir apie savo uh, E, ginkluotojų pajėgų treniravimą, nes to gali prireikti. Dabar ponas Kelam. Žmonės iš rytų ir vidurio Europos gali pademonstruoti tai, kad jie geriau suvokia, kokie įvykiai vyksta Egipte ir kitose arabų šalyse. Manau, kad mes visi turime pasidalyti prievolėmis ir atsakomybę dėl buvusių įvykių. Negalima pasikliauti diktatoriais, bandyti jų prisijaukinti, nes tai vargu ar padeda demokratijai. Mano klausimas kaip jūs planuojate kreiptis į, žiūrėti į šaknis visų problemų, užimtumo situaciją, kaip ketinate gerinti, nes jauni žmonės e, turi rasti darbą. Kitas klausimas dėl mažumų, religinių mažumų. Ar turite kokiu nors planų, kurie užtikrintų real, realų koptų, e, realias vienodas sąlygas koptams, kurie dabar yra persekiojami ir žudomi? Kaip ar ketinate užtikrinti lygybę? Dėkoju dabar, ponia Boskur. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū kalbėtojams už pasisakymus. Turiu tokį klausimą. Daug žmonių išėjo į gatves traukždami e, šviesios ateities, išsilavinę jaunuoliai, moteris. Jūsų nuomonė, kokia jūs bus ta ateitis? Nes e, žmonės gatvėje parodė, ko nenori, tačiau ko jie iš tikrųjų trokšta ir kaipgi šie jaunuoliai šios moteris bus įtrauktos į Egipto ateities kūrimą, kai bus e, jie įtraukti į perima iš diktatūros į demokratiją ir taip pat mane domina jų požiūris į Europą ir ko iš jos tikimasi. Ačiū ir dabar ponia Brantner. Iš savo pusės norėčiau išreikšti pagarbą ir žavėjimą jūsų darbu. Gal trumpai galėtumėte išvardinti tris dalykus, kurių dabar norėtumėte sulaukti iš Europos Sąjungos. Vienas, du, trys. Ačiū. Thank you very much. Labai ačiū. Dabar atėjo momentas, kai visi 13 kolegų uždavė gerus klausimus. Ir e, tarp šių klausimų du esminiai dalykai e, ryškiausi. Kaip užtikrinti e, sklandų pereinamąjį laikotarpį, kad, kad viskas būtų demokratiška ir teisėta. E, Egipte ir taip pat e, kaip e, pilietiniai visuomeniai atlikti svarbesnį vaidmenį e, politiniuose procesuose. Daug buvo klausima taip pat apie moterų vaidmenį ir taip pat ES pasirengimą padėti. Dar daugybė kitų klausimų, tačiau dabar norėčiau suteikti žodį ponui Nur. Gaila pasakysiu tik tais penkioms minutėms. Ir ponui Mutas Elteitijartai 3-4 minutėms. Mes šitą diskusiją galėsime tęsti per kitą posėdį AFETO komitete. Ir e, kalbėsime apie e, tą posėdį, kuris vyko su e, komisaru Fiule praėjusią savaitę. السؤال المفروض ان انا في خمس دقائق Aš išgirdau 13 klausimų ir prašom atsakyti juos per 5 minutės. Tikriausiai pusę minutės tektų kiekvienam klausimui, tai labai sunku, bet pabandysiu, nes kai kurie klausimai buvo panašus. Ko tikimas iš Europos Sąjungos, taip pat buvo klausima dėl Kem Davido. Šis klausimas dažnai keliamas. E, kas dabar sakoma nėra tiesa, nes e, apie tai buvo rašoma pirmiausia Izraelio laikraščiuose. E, Egiptas ketina laikytis visų įsipareigojimų. Kem Davido susitarimas yra sudarytas prieš 30 metų. tarp nuostatų metų reikia atsižvelgti į demografijos pokyčius, į politinę situaciją. Egzistuoja, tačiau egzistuoja esminės nuostatos, elementai, kurie numato tam tikrus pokyčius, kaip kad pastarųjų, pastaro laikmečio mes mano, matome, kad at, kad e, dabar e, civiliai demok, e, ateis, turėtų ateiti valdžia ir mes demokratišką visuomenę ketiname sukurti ir ketiname laikyti savo tarptautinių įsipareigojimų. Tiek dėl Kem Davido rinkimų įstatymas. Klausimai labai aktualūs. E, reikia nacionalinio komiteto, kuris bus atsakingas už rinkimus, reikia, kad būtų parengtas naujas rinkimų statymas, nes dabartinis yra pasenęs. 6 e, milijonai žmonių dabar neturi teisės balsuoti. Mes turime e, taip pat e, kai kurias nuostatas pakeisti, nes dabar sakoma, kad e, norint kandidatuoti negalima būti buvus jokios kitos e, šalies piliečių. Tai yra pernelik griežta. Mes taip pat galvojame apie savo partiją. Aš Mes ketiname pateikti savo kandidatus. E, dėl to pusantrų metų laikotarpio mums reikia e, įgyti patyrimo ir su naujomis partijomis. Dabartinė vyriausybė neturi jokio legitimumo, tai yra Mubarakos sudaryta vyriausybė. Tai yra pereinamoji vyriausybė. Mums e, norėtųsi matyti technokratų vyriausybę. Aš nemanau, kad būtų gerai renkti prezidento rinkimus esančiai vyriausybei. Mes kategoriškai atsisakome prisidėti, e, dalyvauti rinkimuose, jeigu bus e, toliau tokia padėtis. Dėl konstitucijos reikia iš esmės pakeisti konstituciją. Konstitucinis komitetas atsakingas už tai. E, taip pat reikia šios dienos konstitucinės tam tikras nuostatas patobulinti. Ir mes e, norime, kiek galima daugiau čia europiečių paramos, kad galėtume įdėkti pokyčius. Mes labai giliai įsitikinę, kad stabilumas prisideda prie demokratijos. Be stabilumo neužtikrinsime demokratijos būtent e, šiame kontekste kalbame apie e, pagalbą iš ES politinę paramą, finansinę paramą, nes mums jos reikia. E, pokyčiai neįvyks greitai. Mes turime nepamiršti ir viso regiono, ne tik apie Egiptą galvoti. Jeigu nepasiseks, tai tuo met atsiras daugiau nevilties, tada atsiras daugiau terorizmo ir jisai išplis po visą regioną egzistuoja ekonominės problemos, jas reikia labai e, rimtai spręsti. Paskutinis klausimas, kurį pateikė viena iš parlamento narių, ji klausė e, trijų dalykų, ko mes norėtume iš Europos Sąjungos. Mes nenorime e, sankcijų, mes norime E, paskatinimo, kad egiptiečiai galėtų žengti demokratijos progreso, pažangos keliu. E, mes matėme 30 e, metų gyvavusią korupciją. Mums dabar reikia realios paramos politinėms partijoms, mums reikia finansinės paramos, taip pat paramos pilietinės visuomenės organizacijoms, asociacijoms, moterų organizacijoms. Mums reikia jūsų pagalbos tam, kad galėtume e, atkurti, suburti politinės partijas Egipte. Taip pat norime paramos, kad galėtume geriau surenkti rinkimus, užtikrinti skaidrumą ir e, norime paramos politinėms partijoms, norime e, jūsų patirties, norime, kad tarpusavyje užsitikrintume re, realią partnerystę įtvirtinant žmogaus teisės Egipte. Ir mums tam reikia realios jūsų pagalbos žmogaus teisų gynimo sritise tam, kad apgimtume mažumų, koptų teisės, uh, užtikrintume vyrų ir moterų lygybę. Moterų moterims buvo neblogai atstovaujama buvusiame parlamente, kurį aš vadinčiau netikru parlamentu. Bet Bet šiaip tai moterų parlamente ne, nebuvo pakankamai daug. tiksliau per mažai buvo atstovaujama, nes buvo trys tik tai iš kelių šimtų deputatų moteris. Taigi, mes norime plėtoti visas mintis, norime daugiau pagal. Ir, ir tiek galiu pasakyti dabar dėl visų man pateiktų klausimų. Ir trims minutėms dabar norėčiau suteikti žodį atstovui iš Kairo e, instituto kuri, kuris atliko labai rimtą studiją apie saugumą. Kalbant apie, kalbant apie saugumą, gali kilti grėsmė, jeigu nebus tinkamai užtikrinta tvarka. Žmonės turi didelių lūkesčių ir jeigu tų lūkesčių nepatenkinsime, tai gali kilti neramumų. Visi atrodo skuba. Uh, Neturime skubėti, turime e, veikti apdairiai, norėdami užtikrinti, kad visos partijos turėtų galimybę dalyvauti. Taigi principas yra įtrauktis ir dalyvavimas. Čia kalbame apie moteris ir krikščionis. Deja, moterų e, nebuvo konstitucinėme komitete. Taigi nei vienos moters, neiškelta daugybė kitų klausimų apie šį pernimą laikotarpį. Taip, krikščionis taip pat e, kelia nerimą, turi nerimą keliančių klausimų. Pavyzdžiui, Pavyzdžiui, kaip bus su jų religija, koks bus jų statusas. Visi šitie klausimai per šį perėmimo laikotarpį nekeliami. Mums reikia to perėmimo laikotarpio, kad jame galėtų dalyvauti visi ir kad tas laikotarpis būtų įtrauktus. Pilietiniai visuomeniai vadovauja e, se, e, pilietinė visuomenės vadovaujasi senaisiais e, reglamentais, teisės aktais. Manau, kad E, jeigu e, e, rinkimų nestebės tarptautiniai stebėsniai, tai stebėtojai, tai politiniai pilietiniai visuomeniai nebus užtikrinta vienoda prieiga ir taip pat nebus ir saugumo reformos, rinkimų reformos saugumo agentūros turi būti transformuotos ir galbūt vienas iš žingsnių būtų turėti tokią asmenybę, kuri uh, turėtų visuomenės pasitikėjimą ir visuomenė pasitikėtų, kad šitas asmo gali įvykdyti um, reformą. Ačiū. Labai ačiū. Dabar man džiugu pasakyti, kad su ponu Nuran ir ponu Elf Figerti trumpai galėjome aptarti e, situaciją Egipte. Iš tikrųjų, kalbėjomės valandą, tačiau dabar norėčiau suteikti Mašrepto delegacijos pirmininkui David uh, nes e, Libijos ambasada Bruselėje mums e, tik ką pranešė labai e, nerimą, didelį nerimą keliančią žinę. Labai ačiū. Gavome pono Farhat Mohamed pranešimą raštu, kad Libijos, tai yra Libijos ambasados pirmasis sekretorius. Aš dalyvavau šiame E, svarsime, tačiau Libija nėra įtraukta darbo atvarkė. Norėčiau perduoti e, Libijos žmonių žinę. Jiems reikia jūsų pagalbos, tai yra mūsų pagalbos. Ir norėčiau paprašyti jūsų labai griežtai pasisakyti prieš brutalų e, režimą ir represijas prieš Libijos žmonės. Išklausykite Libijos balso ir prašome valstybės narės pasisakyti ir palaikyti Libijos žmonės. Ačiū. Um, thank you, Mr. Provera. Thank you, Mr. David. Thank you, everybody, for... Ačiū ponui Provero, ponui David. E, dėkoju už dalyvavimą ir dabar galime baigti pakomitečio posėdį ir e, pirmininkė dėkoja vertėjams už gerą darbą. Ir dabar padarysime labai trumpą pertraukėlę ir pradėsime užsienio reikalų komiteto uždarą posėdį. Prašysiu, kad visi, e, kurie nepriklauso užsienio reikalų e, posėdį, e, užsienio reikalų komiteto uždaram posėdžiui, išeitų iš salės.